kur, e, gal, kur išgautus deimantus galima parduoti tarptautinėse rinkose su sąlyga, kad prekyba jais nefinansuoja ginkluotų konfliktų. Tačiau nėra viskas aišku ne, gal reiktų pagalvoti apie žmogaus teisų įtraukimą į Kimberley procesą. Įvairios tarptautinės organizacijos konstatavo žmogaus teisų pažeidimus deimantų kasyklose Zimbabvėje. Šiuos pažeidimus atliko saugumo pajėgos ir vienas iš asmenų pranešusių apie tuos pažeidimus buvo ponas Maguvų, kuris yra tyrimų ir plėtros centro vadovas Zimbabvėje ir ponas Maguvų birželio 3 buvo suimtas, po to laikomas siaubingomis sąlygomis, pateikti kaltinamai, esą jis pažeidė valstybės saugumą. Tai yra visiškai neįprimtina. Šioje rezoliucijoje reikalaujame, kad minimas asmuo būtų iš karto paleistas, kad būtų nutrauk, E, tie žmogaus teisų pažeidinėjimai, kad į Kimberly procesą būtų įtrauktas ir žmogaus teisų nuostatos, bei pajamos gautos iš prekybos deimantais būtų panaudojamos tautos gerovai didinti ar specialiam fondui. Taip pat reikia bendrai padiskutuoti apie mm, žmogaus teisų ir demokratijos situaciją Zimbabvėje ir tą reikia daryti per diskusiją su Zimbabvė. Ačiū. Ačiū ponės Argentinė dviems minutėms. Het gaat hier om twee zaken. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbame čia apie du aspektus - apie žmogų, poną Magų, aktyvistą, sulaikytą Zimbabvėje, su jo žiauriai elgiamasi kalėjime. Taip pat mes diskutuojame apie Kimberly proceso stebėtojų keistą situaciją buvo užmėgsti kontaktai su Zimbabvės vyriausybė. Per poną Maguvų buvo perdodama informacija vyriausybei, tačiau dėja tai nepagerino pono Maguvo padėties. Turime pradėti dėrybas bei perės pažymėti, kad Kimberly procesas e, Angoloje, Angolos, Angoloje ir kitose regionuose lėmė tai, kad konfliktai finansuojami ne iš priekybos deimantais. Tačiau atsirado kitų problemų - vyriausybės žmogaus teisų pažeidinėjimai. Mūsų rezoliucijoje pažymima, kad vadinamieji kraujo deimantai yra, e, yra išgaunami tuo met, kai e, gavyba vyksta žmogaus orumą pažeidžiančiomis sąlygomis. Mes e, kalbama ne tik apie konkrečiai apie Zimbabvę, bet ir apie Angoloje vykdomus žmogaus teisų pažeidinėjimus e, šaktose. Ne viena valstybė nemėgsta, kai kažkas ją kritikuoja, bet parlamentas, manau, privalo tą daryti. Toliau kalbėtas vienai minutį. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pagaliau mes sulaukėme ramybės plenarinių posėdžių salėje po šio ryto. Kolegos, aš pasirašiau rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties Zimbabvėje, ypač atsižvelgiant į Faraimą Gubų atvejį, nes negalime ne, nekalbėti apie žmogaus teisų pažydinėjimus vykdomus Zimbabvėje jau keletą dešimtmečių. Paraima Gūvų tyrimų ir plėtros centro direktorius buvo suimtas savo šalyje. Jis buvo apkaltintas žmog... įvairiais pažeidimais. Jis tik tai papasakojo apie tai, kas vyksta Deimantų klasik, kad ciklose įgyvendinavo savo žodžio laisvę. Europos parlamentas ragina jį paleisti ir uh, ragina Zimbabvę gerbti pagrindinės ir žmogaus teisės, kad pilietinė visuomenė galėtų ne be baimės reikšti savo nuomonę. Taip pat ragina Zimbabvę skrupulingai laikytis Kimberly proceso dėl deimantų gamybos ir pasirūpinti, kad deimantais nebūtų finansuojami konfliktai. Neveržė dviems minutėms. E, Ačiū, ponė pirmininkė. salėje ramu, gal net per ramu. Man gaila, kad čia tiek mažai iš mūsų domisi šiais klausimais. Padėtis Zimbabvė yra dramatiška, bet tai yra. Žodžiai to negali nusakyti, kas ten vyksta. Deja, padėtis ten yra tikrai labai e, sudėtinga. Farai Maguvų tyrimų centro direktoriaus suėmimas po to, kai jisai buvo susitikęs su Kimberly proceso atstovais. Šis įvykis yra tik dar vienas įvykis, kurį įrašome iš ilgą žmogaus teisų pažeidimų sąrašą šioje šalyje. Sąlygos daimantų kasyklos yra pasibaisėtinai prastos, kankinimai, žudimai. Visa tai vyksta prižiūrint kariškiams, e, pono Mugabės draugams. Apie, pa, apie tokią padėtį kalba šaukia keletas nevyriausybinio organizacijų, taip pat ir ta, kuriai vadovauja ponas Maguvų. Ir todėl uh, mus nustebino, kad ponas Šikan pas, pateikė, uh, įteikė teigiamą ataskaitą, kurioje pažymi, kad Zimbabvėje Kimberly procesas nepažeidinėjimas. Uh, Komisarė, noriu jūsų paprašyti, kad patvirtintumėte, jog ES, atšvelgiant tai, kad valstybės narės dėl to nesutarė, taigi ar tikrai jūs nepalaikote e, daimantų eksporto iš Zimbabvės, ar tokios e, poz, pozicijos laikysitės ir e, Petersburgo konferencijoje? Taip pat, ar rengėtės padaryti viską, kad užtikrintumėte, jog susijusios valstybės padarytų viską, ką gali, kad, pas, kad nutrauktų e, deimantų importą iš Zimbabvės. Taip pat ponas Šik, kuo ponas Šikanas rėmėsi, kuomet e, jis parengė savo ataskaitą, kai, nes kai kuriuos dokumentus pasijaptiko slaptosios tarnybos. Man atrodo, mes ES turėtume rodyti pavyzdį šioje srityje, laikytis savo pozicijos. Todėl aš noriu paklausti jūsų, kokios, kokią poziciją ES išreikš Sankt Petersburgė. Ponas Van Ordinas, pusantros minutės. Po, nuo tada, kai buvau išrinktas 90 metais, aš dažnai kalbėjau apie Mugabės e, vykdomus žmogaus teisų pažeidimus. Tai yra vienas rytis, kur šis parlamentas kalba iš tikrųjų vienu balsu. Šiandien aptarnėjame sistemingą darbininkų išnaudojimą deimantų kasyklose vyriausybės saugumo pajėgų rankomis. Zimbabvė yra pilna Kimberly proceso narė, kuri, proceso, kuris e, analizuoja, valdo pasaulinę deimantų priekybą, tačiau nesėmė priemonių, kad būtų užkirstas kelias e, piknaudžiavimui. Aš e, prisidedu prie tų, kas pasmerkė Farai Magubų areštą, sąžinę žmogų, kuris išdryso atskleisti karinių pajėgų vykdomus nusikaltimus. Zimbabvės vyriausybė taip pat turi paleisti poną Maguvų ir kitus politinius kalinius beje. Ir mes turime priminti, kad e, vienas iš visų šalių sustarimo šalių įsipareigojimų buvo žodžio laisvė. Na, o reikia, kad e, pajamos iš e, deimantų kasybos e, padėtų visiems Zimbabvės žmonėms, kad būtų galima gavinti ekonomiką, statyti būstus, e, ką dabar finansuoja tarptautiniai donorai. Pone pirmininkė, atrodo, kad Zimbabvė vis dėlto dar liko toli e, nueiti, kol galėsime pasakyti, kol žmonės gyvena laisvė ir demokratija. Atėjo laikas dramatiniams pokyčiams. ES ir Pietų Afrikos šalis turėtų padaryti daugiau spaudimo, kad Zimbabvėje būtų galiau, pagaliau įsivyruotų e, geras valdymas. Ir dabar e, individualiai pasisakantis ponas Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Farai Maguvų už savo atskleistą informaciją buvo suimtas. Jis paviešino, kokia yra situacija Murangės e, deimantų kasyklose. Uh, Ir už tai, kad jis buvo suimtas, rodo, kieno rankos yra tikroji valdžia ir būtent nacionalinės vienybės vyriausybė, koalicinė vyriausybė iš tiesų e, vadovaujasi senaisiais mugabės metodais. Dėl to labai svarbu smerkti panašią situaciją. Mes kaip ES turime e, į juodąjį sąrašą įtraukti visus, kurie pažinė žmogaus teisės Zimbabvėje. Tie žmonės, kurie suėmė e, poną Magūvų, pelnosi iš prekybos deimantais, pelnus e, kimždamėsi į savo kišenės, vietoj to, kad atiduotų žmonėms per biudžetą. Todėl tikiuosi labai plačios daugumos e, kuriuo mes išreišksime savo pasipiktinimą bei paraginsime es vardu baigti šią neleisiną situaciją. Dabar ponas Kešman, prašau. President. Ačiū, ponia pirminkė. Reikalai Zimbabvėje pagerėjo, tačiau nepakankamai. Matome, kad uh, susidorojimas su ponu Maguvu ir kitais žmogaus teisų gynėjais. Taip pat matome, kad buvo suiminėmi žmonės e, iš lesbiečių ir gėjų pusės. Jeigu kaip europiečiai mes turime pasakyti štai, kas akivaizdu. Afrikos šalims žinote, kas vyksta Zimbabvėje ir tai yra blogai. Jeigu nieko nepadarysite, kolektyviai prarasite moralinę moralinį autoritetą kontinente ir pasaulyje. Kalbime apie tai, kad Afrika yra jūsų rankose ir Afrikos ateitis yra jūsų rankose. Stovėti ir nieko nedaryti, kai žmonės areštuojami, nes jie nori e, atskleisti žmogaus teisės pažeidimus arba apginti paprastus vyrus ir moteris ir nieko nedaryti, tai reiškia, e, kad Afrika yra susitaikeliška. Ačiū. Toliau ponas Koval. Vieną minutę. Sposobów oddziaływania Ačiū ponė pirmininkė. Kaip ir anksčiau ieškome efektyviausių būdų spausti trečiasias valstybės ir nutraukti žmogaus teisų pažeidinėjimus ir paraginti pradėti jas gerbti. Šie metodai turi būti grinčiami humanitariniais e, metodais, bet reikia protingų instrumentų, kurie leistų priversti ar uh, paskatintų Mugabės režimą nutraukti panašias praktikas kaip pono Maguvo atveju. Manyčiau, žmogus teisės yra mūsų vertybių pagrindas, turime labai aiškiai kalbėti, negalime tenkintis nepakankama pažanga. Neretai aš išgirdžiu panašų pasitenkinimą čia parlamente sakomose kalbose. Mugavės režimas yra neteisėtas ir turime tą aiškiai pabrėžti. Dabar ponas Preda vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau prisijungti prie tų, kurie ragina nedelsiant paleisti Farai Mugavę. Norėčiau, kad būtų gerbiamos jo teisės pilietinės visuomenės organizacijų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus ne tik Kimberly procesui, bet ir demokratijos užtikrinimui Zimbabvėje. Negalime konstatuoti pažangos šalyje, jei ten yra nutildomi žmogaus teisų gyniai, kuomet jie atkreipia tarptautinės žiniasklaidos dėmesį į žmogaus teisų pažeidimus. Norėčiau taip pat pabrėžti, kad Zimbabvės valdžia turi bešališkai išnagrinėti pažeidimus vykdytus deimantų kasyklose. Svarbiausias žodis čia - skaidrumas. Zimbabvės žmonės turi teisę į informaciją, o šalies valdžia turi laikytis įsipareigojimų, kurių laisvanoriškai prisėmė. Pone Gomes, vieno, vienai minutiai. Ačiū Paraimaguvų atvejs vaizduoja, e, puikiai pavaizduoja Zimbabvės režimo brutalumą. E, Deimantų e, prekyba neturi tapti priedanga nei konfliktų finansavimui, nei žmogaus teisų pažeidinėjimais. Deimantų eksploatavimas svarbi priemonė kovoje prieš skurdą ir siekiant tūkstantmečio tikslų. Aštuntaisiais metais Afrika 393 milijardus e, už, de, už tokią sumą eksportavo įvairiausių energetinių išteklių. Taigi milžiniški pinigai, bet e, pinigai yra neteisingai perskirstomi, o teisingai perskiršius e, pinigus sustiprėtų visuomenė situacija, verslininkai ir pagerėtų žmonių gyvenimas. Būtina, kad ES skatintų prieimimą tokių mechanizmų, kurie padėtų kovoti su korupcija deimantų srityje. Daug kas kalba apie būtinybę sustabdyti korupciją ir egzistuoja daug pilietinių judėjimų. Dabar ponas Oberma ir neprisijungusių parlamento narių vardu. Ačiū ponė pirmininkė, nepaprastai džiaugiuosi, kad šiandien diskutuojame apie maguvų atvejį. Na, kaip sakoma, žuvis pradeda pūti nuo galvos ir tikrai tas žmogus, kuris pradėjo kovoti už juodaudžių teisės, tapo e, smurtaujančiu diktatoriumi, atsakingu už terorą savo šalyje prie savo piliečius. Iš pradžių buvo atimti ta žemė iš baltųjų fermerių, o dabar 94 procentai Zimbabvės gyventojų neturi darbo. Magubu yra suimtas, kan, jis kankinamas, grasinama jo šeimai, artimiesiems, nepaisoma jokių kriterijų pagal Kimberlį proceso. Mano nuomonė, Kimberlį procesas ta, turi tapti žmogaus teisų gynimo dalimi. Vietoj to, kad skūstamamės, turime ryštingai reikalauti kitų, pritarti kitom, kitų valstybių sankcijoms Zimbabvei. Ir tuomet, manau, reikalai pajudės. Toliau ponas Kačmarkas vieną minutį. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Visi žinome, kad deimantai gali būti tiek palaima, tiek prakeiksmas. Mes linkime Zimbabvė ir jos gyventojams viso ko geriausio. Norime, jog e, šalies struktūriniai pokyčiai sukurtų joje gerovę. Šiandien mes diskutuojame apie žmogų, kuriam deimantai tapo prakeiksmu. Ponas Maguvų įkūrė NVO ir gynė žmogaus teisės bei konstatavo, kad min, šachtuose tos teisės nuolat pažeidinėjimos. Gaila, kad e, į kalėjimą uždaromi kovotojai už žmogaus teisės, o ne tie, kurie jas pažeidinėja. Mes turime raginti, paleisti poną Maguvų ir nedvėjoti tą daryti. Galime paskui paskatinti pasikeisti Zimbabvę pasiekant Botsvanos e, pavyzdžių ir iš ties e, pinigai iš e, deimantų turi patekti į švietimą. Pone Kretu, ačiū pone pirmininkė. Šis atvejis Faraimo guvų areštas rodo, kad Zimbabvė nėra pažangos žmogaus teisų srityje ir reikia atkreipti dėmesį į labai rimtą situaciją deimantų kasybos srityje, kur būtent armija kaltinama žmogaus teisų pažeidimas. Galbūt e, taip, Zimbabvė yra bankroto situacijoje, o tie kraujo deimantai tiesiog parodo vyriausybės cinizmą ir nepagarbą piliečiams. Zimbabvė pažydinėja standartus nustatytus Kimberley procese, o ES turi pareigą ramti šią struktūrą, šią sistemą tam, kad būtų galima užkirsti kelią deimantų pardavinėjimų, jeigu jie finansu, finansuoja konfliktus. Norime, kad Farai Maguvu būtų to jau pat praleistas ir kreipiamės į Europos diplomatijos korpusą kad e, būtų siekiama patvirtinti sankcijas Zimbabvės atžvilgių ir užbaigti šią e, krūviną situaciją. Toliau e, spontaniškai pasisakančiųjų diskusiją turime daugiau žmonių, negu galėsime leisti pasakyti. Pasakyti pirmiausia, ponas Kelamas. Ačiū, ponia pirmininkė. Mažiau kaip prieš penkias savaitės Farai Magul buvo sulaikytas E, Zimbabvės valdžios. Ir nuo to laiko jis laikomas e, nežinomomis sąlygomis ir jam nesutikimas asmeninės laisvės. E, džiaugiuosi, kad šis parlamentas vieningai reikalauja jį to jau pat paleisti, tačiau man nerima kelia tai, kad jo areštas galėtų rodyti grįžimą po kiberprocesos pradžios ir Tel Avivo sustikimo. Kaip minėjo kolegos, sistemingas e, darbuotojų išnaudojimas deimantų kasyklos. Apskritai situacija Zimbabvėje yra tipiškas, kuri rodo, kad didžiulis pajamos iš mineralų eksporto neatsispindi e, gyventojų būklės pagerėjime, nes jie ir toliau gyvena skurde ir lygose. Aš taip pat sutinku, kad Afrikos valstybės turi suvaidinti svarbu vaidmenį pagerinant situaciją. Ir aš pritariu dialogui su Zimbabve, tikintis, kad ponas Maguvų bus paleistas ir Zimbabvės valdžia turi tinkamai gyveninti Kimberlių procesą. Ponas Tanokas. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjus trims metams, e, kai Mugavų perėmė valdžią, e, Zimbabvė tapo dar skurdesnė valstybė. Ten sistemingai skurdinami žmonės, kai kurie Mugavės e, draugužiai tampa turtuoliais, eksportuodami mineralinius išteklius. Farai Maguvė norėjo atskleisti tos žudimus ir karinių pajėgų nusikaltimus. Ir todėl reikia atsisakyti Kimberly procesą, vėl priimti Zimbabvę. Reikia sustiprinti sankcijas Zimbabvės atveju, tų atžvilgių, kurie praturtėjo iš kraujo deimantų. O Faroj Maguvų, kuris pasinaudojo lais, laisvė, žodžio laisvę, turėtų būti paleistas to jau pat. Dziękuję pani Pone Gidolevska, ačiū ponė pirmininkė. 2000 metais priimti sprendimai, kurios ratifikavo atskirų valstybių vyriausybės prisijungusios prie Kimberly proceso, buvo grindžiami siekiu sustabdyti priekybą kraujo deimantais. Buvo pasiekta pažangus kovoje su struktūromis, kurios pelnosi iš nelegalios priekybos deimantais. Panašios struktūros, organizacijos destabilizuoja situaciją daugelįje Afrikos valstybių. Te, todėl nerimaujame, jog nepaisoma žmogaus teisių Po to, kai buvo perimta Marangos e, deimantų kasykla, Zimbabvė turi griežtai laikytis Kimberly proceso bei atkurti ten sąžiningus darbo santykius, taip pat smerkėme e, pono Magų užsiemimą ir reikalavome ne, jį nedėlsant paleisti. Pone Vertman. Nu- Mėly kolegos, Kimberly procesas e, kilo kaip deimantų pramonės ir pilietinės visuomenės e, iniciatyva buvo siekiama nutraukti priekybą kraujo deimantais. Jau ketvirtaisiais metais e, pasirodė įrodymų apie pažeidinimą žmogaus teisų deimantų kasyklose Zimbabvėje. Ne, neretai pranešama apie privartinį darbą, kankinimus šachtų darbininkų. Zimbabvė savanoriškai e, dalyvauja Kimberly procese, prisėmė atsakomybę ir reiktų pareikalauti, kad iš jos atsakomybės laikytųsi. Ačiū. Sorry, Pirmininkė, dėja tuo ir baigsime pasisakymus pagal procedūrą. Prašau žodžio, dabar suteiksiu žodį komisarį atsakyti. Thank you, Madam President, honorable members. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, Esu dėkinga už šiandien čia vykstančią diskusiją. Tel Avive įvykęs Kimberly proceso susitikimas vykęs šių metų birželio pabaigoje vyko e, gavus žinę apie tai, kad buvo suimtas Faraima Guvų. Komisija pritarė parlamento reiškimam susirūpinimui ir primiktinai reikalavo e, užtikrinti pono Maguvų teisę į teisminę gynybą. ES delegacija ste, atidžiai stebi padėtį, e, ji palaiko e, ryšius su pono Magui teisininkais, taip pat e, stengiasi vykdyti vietoje mūsų žmogaus teisų e, gynėjų apsaugos strategiją. Mes taip pat paraginome Zimbabvę dar kartą e, įsipareigoti siekti pilietinės visuomenės interesų Kimberly procese. Kimberly proceso esmė užkirsti kelią deimantų prekybai, kad būtų finansuojamas konfliktas, tačiau tai jo negalima, pasi, jo pasinaudojant negalima ignoruoti žmogaus teisų ir būtent apie tai šiandien buvo kalbama parlamente. Ir tai yra ypač aktualu uh, nes mes akcentuojame, kad žmogaus teisų, pagarba žmogaus teisėm, teisėms ir yra Kimberly proceso tikslas. Kalbant apie patį Tel Avivo susitikimą, ES jame e, dar kartą pasisakė už svakapundų e, sprendimų įgyvendinimą. Taip pat už tai, kad deimantų kasyba Marangvėje vyktų pagal e, Kimberly proceso taisyklės, tai yra būtų taikomas mm, kontroliuojamas ekspo, eksporto mechanizmas. Mes rengiamės toliau dirbti su Zimbabve Kimberly proceso e, kontekste ir tikimės, kad tai suteikia šaliai didžiausią galimybę ne tik užtikrinti tinkamas sąlygas Marangi E, kasyklose, bet taip pat ir užtikrinti tinkamesnį šio ekonomikos sektoriaus valdymą bei pagerinti žmogaus teisų padėtį Marangėje. Ir būtent dėl šių priežasčių ES paragino Zimbabvę toliau išlikti Kimberlio proceso įsipareigojimų vykdytoje, kad Marangė deimantai ilgainių galėtų prisidėti prie Zimbabvės ekonominio kilimo. Mes siekiame, kad Kimberly proceso dalyviai bei Zimbabve suintensyvintų pastangas, kad būtų pasiektas konsensusas šiuo sudėtingu klausimu ir kad tai vyktų dialogo ir bendarbiavimo dvasia, kuri visada vyravo šiame procese. Galiausiai labai svarbu, kad parlamentas būtų informu, gautų informaciją apie tai, kad ministrų susitikime, kur buvo atstovaujama nacionalinės vienybės vyriausybė, uh, susitikime tarp Zimbabvės vyriausybės ir e, ES vyriausios įgaliotinės buvo akcentuojama, kad e, pasaulinio susitarimo įgyventinimas, kuriame akcentuojamas mūsų dėmesys žmogaus teisėms, demokratijos principams ir įstatymų viršenybei, yra svarbiausias e, kelias siekiant normalizuoti santykius su ES. Kaip jau sakyta, anksčiau mes akcentuojame Zimbabvės pareigą užtikrinti įstatymų miršenybę. Šį klausimą, šį aspektą mes e, keliame visose formose ir visose susitikimuose. Komisija finansuoja ir toliau finansuos įvairia pusę veiklą Zimbabvėje, bendarbiaudama su pilietinės visuomenės organizacijomis. Mes toliau sieksime palaikyti e, to, tokius metodus, kad būtų užtikrinta demokratija ir pagarba žmogaus teisėms. E, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie e, prekybą, Zimbabvės prekybą deimantais. Mes raginame atlikti dabar esančių deimantų atsargų auditą prieš e, imantis vėl eksportuoti deimantus. ES yra pakviesta į uždarą Kimberly proceso posėdį pasaulio deimantų e, tarybos posėdyje numatytame Sankt Petersburgė. Mes e, raginsime toliau tęsti diskusiją šiuo klausimu. You, received... Ačiū, komisarė. Sulaukiau septynių pasiūlymų primti rezoliucijas. Rezoliuciją ir uh, balsuosime po diskusijų.